visą tai, kad padėtumėm jiems žengti į ateitį. Aš esu labai dėkinga už um, jūsų išsakytas pastabas ir mes toliau įgyvensim tą strategiją, kurią čia ir aptarėme. Dėkuoju poniai Ašton, vyriausiai įgaliotinė užsienio politikai bei komisijos vicepirmininkiai. Toliau mūsų darbo tvarkiai yra ponios Ašton pareiškimas dėl ES ir Kanados aukščiausių lygio susitikimo. Aš norėčiau pranešti parlamento nariams, kad aš gavau tris rezoliucijos projektus. Ne, ne, atsiprašau. Apie tai kalbėsiu, kai baigsime svarstyti šį klausimą. O dabar suteikiu žodį poniai Ashton. Be abejo, Kanada yra viena iš mūsų seniausių ir svarbiausių partnerių. Mes tiek dvišalių pagrindų, tiek daugia šalių pagrindų jau seniai bendradarbiaujame. Be to, mus jungia ir bendros tradicijos bei bendra istorija. Būtent todėl mes ir bendradarbiaujame. Tai yra, norėtume apsaugoti mūsų bendrus interesus, galvodami apie piliečius ES bei Kanadoje, bei uh, saugodami uh, gerovę visame pasaulyje. Todėl turime puoselėti šiuos santykius tam, kad galėtume visiškai pasinaudoti jų potencialu. Jeigu šias penktą dieną Briuselėje įvyks Europos Sąjungos ir Kanados aukščiausių lygių susitikimas. Jis įvyks labai gerų laikų, kadangi mes galėsime pasirenkti, pasirenkti didžiojo dvidešimtuko susitikimui. Pavyzdžiui, mes galime kalbėti apie tai, kaip galima būtų uh, atkurti, atgavinti mūsų ūkį, kaip galima būtų bendradarbiauti aplinkosaugos bei klimato kaitos padarinių mažinimo srityje, o, o nepamirštant be abejo ir brandolinių klausimų. Mūsų ankstesniuose susidarimuose mes uh, jau kalbėjome apie visus šios uh, klausimus. Dvi šalį pažinį taip pat mes svarstėme ir e, tolesnių bendradarbiavimo perspektyvas. Bet višalių santykių negalėtume atnauj, e, atnaujinti ES bei Kanados santykių. Mums reikia ambi, kuo skubiau parengti ambicingą ir visapimantį priekybos susitarimą. Jau vyka trys darybų raundai ir mes galėsime pasinaudoti jų metu pasiektais rezultatais. Tačiau kartu turime suteikti naują impulsą e, šioms daryboms. Ir aš tikiuosi, kad aukščiausio lygio susitikime mes galėsime nusiuk, nusiųsti labai aišku signalą, jog protekcionizmas, protekcionizmui nėra vietos mūsų e, santykiuose. Ir kad apie tai turime prisiminti e, dalyvaudami Dohos darybų raunde. Be to, mes norime, kad visi ES piliečiai galėtų keliauti kuo skubiau į Kanadą be vizų. Be to, kalbėsime ir apie krizių valdymo, e, bendradarbiavimą krizių valdymo srityje. Šiuo metu mes kartu dalyvaujame keliose e, krizių sprendimo operacijose, Afgani, pavyzdžiui, Afganistane. Gaitis bus dar vienas klausimas, kuris atsida, atsiras mūsų, mūsų darbo tvarkėje, kadangi Kanada vaidina labai svarbu vaidmenį kan, uh, e, Haitie. Ir mes turėtume sujungti krizės valdymą su ilgalaikės, ilgalaikės raidos priemonėmis. Apie tai buvo kalbama kovo 31 dieną, kai įvyko susitikimas uh, Haičio problemams spręsti. Be to, mes bendradarbiavim su Kristalinė Gegeiva, su ją mes svarstėme humanitarnę pagalbą, kurią galėtume suteikti Haičiui. Ir buvo nuspręsta e, šią šalį skirti 1,2 milijardo eurų. Europos Sąjunga taip pat ketina, taip ketina prisidėti prie Haičio atkūrimo. Toliau - aplinkosauga bei prisitaikymas prie besikeičiančio klimato. Darbą pradėjome Kopenhagoje ir turime jį tęsti. ES ir Kanados bendarbiavimas turėtų būti skirtas pirmiausia finan, siekiant didesnio finansavimo bei aplinkosaugos mechanizmų kūrimų trečiose šalyse. Arkties regionas yra dar viena, vienas regionas, kuriame mes galime stiprinti bendradarbiavimą, saugant biologinę įvairovę bei uh, vietos žmonių teisės. Sau šio regiono bei žmonių apsauga yra vienas iš svarbiausių Arkties strategijos prioritetų, kaip jūs, uh, uh, kurią aš paskelbiau visai neseniai. Mes kartu su Kanada norime apsaugoti e, Arkties regiono uh, aplinką bei užtikrinti šio regiono tinkamą socialinę ir ekonominę raidą. Ir baigdama noriu pasakyti, kad mes turime 1976 e, metais ES bei Kanados bendradarbiavimo pagrindų susitarimą, kuris vis dar galioja. Ir jame yra parašyta, kad mes galime bendradarbiauti e, tik tai saugumo srityje. Todėl turime šį sustarimą atnaujinti tam, kad jis apimtų visus mūsų bendradarbiavimo sektorius. Pirmininkė, pasaulis besikeičia, e, keičiasi nulatos ir todėl mums reikia partnerių. O Kanada yra vienas, e, viena iš svarbiausių mūsų partnerių. Todėl mums reikia, kad aukščiausių lygių susitikimas būtų produktyvus ir kad jis atneštų realių rezultatų. Dėkoju. Toliau Viena. O, toliau žodis tokiu poniai Jėgliai. Pusantros minutės jūs turėsite, ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbama ypatingoji įgaliotinė vicepirmininkė Baronienė Ešten, gerbami kolegos. Pone vicepirmininkė, labai dėkuoju už išsame informaciją. Kaip Kanados delegacijos Europos parlamente vicepirmininkė, labai džiugiuosi tuo, kad šis galėjome susitikimų išverkerėse aptarti šį susitikimą parlamente. Na ir dabar norėčiau pristatyti mūsų frakcijai svarbiausius aspektus. Uh, Nuo 59 metų Kanada yra vienas svarbiausių ir seniausių partnerių. Mūsų jie daugybė bendrų vertybių ir abi pusės pasisako už taikų daugia šalių konfliktų sprendimų. Ir dabar e, Kanada bus didžiojo aštuntuko narė, o taip pat joje vyks didžiojo dvidešimtuko susitikimai. Taip pat tarp Kanados ir ES egzistuoja visapusiški priekybos santyki ir todėl manau, kad per būsimą aukščiausio lygio susitikimą galėtume gilinti ir platinti šios santykius. Todėl esame parengę bendrą rezoliuciją, kurioje atkreipiamas dėmesys į bendrus iššūkius, pavyzdžiui, ekonominė finansinė krizė, saugos aspektai, vystimasis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas klimato politika, o taip pat bendradarbiavimas ir Dohos raunde. E tam, kad galėtume šis iššūkis spręsti bendrai ir koordinuoti. Taip pat e, raginame, kad e, Kanados vyriausybė suvoktų, kokiu problemu sukelia vizų reikala, naujai įvestas reikalavimas gauti vizas Rumunijos, Bulgarijos ir Čekijos piliečiams. Na, esame sukūrę bendrą ekspertų darbo grupę šiai problemai spręsti. Ir tai yra sveikintas dalykas. O pabaigai norėčiau dar sėki pabrėžti, jog esu įsitikinusi, jog būsimas ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas leis dar labiau pagilinti ir pagerinti jau dabar egzistuojančius tamprius santykius tarp abiejų partnerių. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū. Thank you very much. Um... Dėkuoju poniai Jėglė. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Joan Enčiui dviem su pusė minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ką tik minėjo ypatingoji galiotinė, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad Kanada yra viena iš seniausių mūsų prekybinių partnerių. Ir šis aukščiausio lygio sutikimas yra svarbus, be kita ko dar todėl, kad norima pagilinti šios ypatingus santykius su Kanada visose srityse, pavyzdžiui, ekonomikos ir kovos su klimato kaita srityje. srityje. Todėl labai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl to, jog reikia sudaryti visapusišką ekonominį ir priekybos susitarimą. Tikiuosi, kad šis sutarimas bus sudarytas. Da, dėl dabartinio ekonominių ir su klimato kaita susijusių problemų norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog reikia ieškoti alternatyvių energijos šaltinių tam, kad galima būtų atsižvelgti į kiekvienos šalies ypatybės. Na, e, abiejose regionuose plėtojamos technologijos, kurios leidžia, leistų mažinti energijos bei uh, žaliavų sunaudojimą. Taip pat reikia gilinti bendradarbiavimą ir Arktikos regione. Taigi aš manau, kad šio susitikimo metu bus aptarimai vairūs e, abiem pusėm apie aktualūs klausimai - klimato kaita, ekonominiai santykiai, finansinė krizė ir taip toliau. Ir manau, kad e, šį susitikimą vainikuos e, sustarimas tarp ES ir Kanados. Jeigu pažvelgsime į praeitie bendrai sukauptą patirtį, pamatysime, kad ES ir Kanada greičiausiai sugebės dėl pagrindinių temų susitarti. Na, jeigu jau sugebėme kalbėtis dėl šių klausimų, žvelgti į ateitį, tai manau, kad abi dėrybų pusės pasieks sustarimą. Na, manau, kad santykiuose su, su, Kanadai, su Kanada egzistuojantis abipusiškumo principas yra santykių pagrindas ir todėl tikiuosi, kad ateityje bus panaikintas naujai vestas reikalavimas gauti vizą Rumunijos, Bulgarijos ir Čekijos piliečiams. Pagal parlamento nuomonę būtina sudarant bet kokį tarp tarptautinį sutarimą būtina įtraukti parlamentą nuo pat pradžių. Norėtume paraginti komisiją visuomet išsamei ir laiku informuoti apie pasiektus dėrybų rezultatus. Dėkoju ponui Enčiu, Enčiu ir dabar ponas Wolfas Klint, pusantros mintis, ponios ir ponai. ES ir Kanados partnerystė puikiai veikia ir ji veikia ne vien tik tais ekonominės rytyje, bet pavyzdžiui, užsienio politikos rytyje taip pat galvo apie Iraną, Afganistaną, Haitį ir kitus panašius atvejus. Vis dėlto egzistuoja nemažai svarbių iššūkių, nebejoju, kad su jais susidorosime nes būtent mus sieja tokia tampri draugystė ir partnerystė. Norėčiau atkreipti dėmesį penkis dalykus. Na, iš tikrųjų dabar turėtume, reglamentuodami finansų rinką, griebtis, jauti už ragų. G20 daug pažadėjo ir dabar esu susitikinęs, kad Toronte įvykstančiame didžiojo 20 susitikime reikia duoti rezultatų, neapsirbuoti vien tik tais kalbomis. Antra, kai kalba eina apie klimato kaitos politiką, mus sieja bendri tikslai su Kanada. Na ir ka, Europoje galime daug pasimokyti iš Kanados įgyvendinant CO2 surink, surinkimo ir saugumo technologijas. Trečia, mums reikalingas naujas prekybos susitarimas ir manau, kad ir čia mūsų tikslai labai panašus. Dar trys dalykai, dėl kurių manau, kad reikia imtis daugiau veiksmų. Čia tarsi ketinama bendradarbiauti, tačiau nuomonės gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, dėl bevizio režimo. Na, jūs ypatingoji galotinėje minėjote, kad jūs tikitės, jog tikitės, kad galima bus vienodai traktuoti etinės mažumas iš Europos Sąjungos. Kitas dalykas yra susitarimas dėl keleivių duomenų. De facto jis galioja, tačiau reikalingas naujas teisinis pagrindas tam, kad šis tyrimas būtų peržiūrėti. Na ir šis naujas teisinis pagrindas turi užtikrinti tai, tai kas mes, tie standartai, kurie galioja pas mus ES žmogaus teisų ir piliečių tai apsaugos rytyje iš tikrųjų būtų įgyvendinti. Juk yra daugybė asmens duomenų, pavyzdžiui, kredito kortelių ir taip toliau duomenys, kuriais galima piknaudžiauti. Taigi tikiuosi, kad čia pavyks sukurti teisinį pagrindą, kuris atitiks mūsų ES standartus susijusius su piliečių teisėmis. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Butikoferis. Prašau, dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė. Na taip, Kanada yra geras ES draugas, svarbus partneris, svarbus tarptautinis veikėjas ir Kanada taip pat jau senai yra subrendusi demokratijos šalis, iš kurios galime nemažai pasimokyti. Tačiau vis dėlto Atsižvelgiant į tai, kad jau senokai, jau tikrai gerokai senokai parlamente buvo patvirtinta rezoliucija skirta Kanadai, todėl dabar turėtume skirti daugiau dėmesio rezoliucijai skirtai santykiams tarp ES ir Kanados. Tai yra daugiau dėmesio rimčiau žvelgti ją negu kad dabar. Man šiek tiek gėda. Man šiek tiek gėda ir nesmagu, kad kalba, tiesą sakant, eina apie daug bendrų iššūkių, tačiau konkrečiai neįvardyma Arktikos regiono politika, neminimas Arktikos regiono e, apsaugos tikslas ir tiesą sakant, Kanada tarptautinio susitikimo skirto Arktikos regionui metu nenorėjo pakviesti Norvegijos, Švedijos ir tam tikrų vietinių tautų atstovų. Taip pat e, ne, buvo minėta prekyba, prekyba a, e, tam tikrų tūnų rūšimis. Pat naftos gavybą Kanadoje nenorime provokuoti Kanados, tačiau tiesą sakant, jeigu draugai draugiškai diskutuoja, tai visiškai beprasmiška ir netinkama neminėti problemų. Negalima teikti, kad e, Kanada Kopenhagoje būtų suvaidinusi teigiamą vaidmenį, o taip pat ir Kanados vizų politika, pavyzdžiui, Čekijos Respublikos ir Romos Čekijos Respublikos aspektas yra jautrus ir jį turėtume labiau iškelti. Kalbėkime draugiškai, tačiau ne, nenutilėkime sunkumų ir todėl balsavimo metu mūsų e, frakcija atkreips dėmesį į ruonių produktų įtraukimą rezoliuciją, o taip pat ir ypatingo naftos gavybo iš ypatingo uolienų aspektų. Filip uh, Bradborn, Fortumin. Filip Bradborn, dvi minutėm. <clears throat> Um, as... Ačiū pirmininkė. Kaip ryšių su Kanada delegacijos pirmininkas šiltai sveikinu šią rezoliuciją. E, iš tikrųjų, tai pirmas prieš vadovų sutikimą su Kanada. Kanada teisingai pasakyta viena iš seniausių mūsų partnerių ir e, santykių per Atlantą stiprinimas yra abiejų pusių prioritetas. Kaip gerbiama ponė savo įžango žodė pasakė, e, su Kanada siekiama visapusiško priekybos ekonominio susitarimo, kuris atitiktų ES ir kitų trečiųjų šalių um, sutarimų um, principus ir parlamentas duotų pritarimą tokiam sutarimui. Tarptautinės priekybos komitetas taip pat turi um, dalyvauti šiame procese. Mums pasiūlyta rezoliucija aš galėčiau paremti, kadangi ji yra glausta, uh, orientuota į vadovų sutikimo su Kanada temas ir uh, nustato pozityvų tolesnių diskusijų uh, toną bei tai parodo Europos parlamento norą palaikyti glaučius ryšius su šią svarbę partnerę. Taip pat norą parodyti, e, kad mes e, siekiame išsaugoti Europos parlamento reputaciją ne vien tik tai ryšius su šią partnerę, bet ir su kitomis šalimis ateityje. Ačiū ponui Bradburn. Dabar ponas Higgins dviem minutėm su pusę. Pirmininkė, nėra įvertinta socialinė, ekonominė, aplinkosauginė, ekonominė sutarties tarp ES ir Kanados. Um, um, poveikis 600 tūkstančių darbuotojų uh, dirba valstybės sektorių, sveikatos priežos sektorių ir iš tikrųjų jiems tai, tas sutarimas turės didelį poveikį. 340 tūkstančių darbuotojų Kanadoje vieš viešajame sektoriuje 160 tūkstančių darbuotojų priklausančių alijansui taip pat patirs padarinius, kadangi šios sutarimo tikslas yra ekonominis. Ir čia žaidžia stambusis verslas iš Kanados ir ES. Čia negalvojama apie darbo žmonės, apie socialinį teisingumą. Visas tas transnacionalinis darbiavimas su Kanada, aišku, um, siekia, kad būtų pasinaudota viešuoju sektoriumi tam, kad būtų gauta maksimali nauda, maksimalus pelnas verslui viešojo transporto, vandens tiekimo, elektros rytyje bus didžiuliai pasikeitimai ir aišku, kad Kanados žmonių atlyginimai tuose sektoriuose ypač nukentės. Greičiausiai taip, kaip kad mes matėme ES, kur net pati ES komisija um, remia val, privačių įmonių um, veiklą, kuomet jie um, išnaudoja žmonės, savo darbuotojus ir darb, migrantams darbuotojams yra užtikrinamos tokios pačios teisės, pavyzdžiui, kaip Luksemburgo gyventojams, kurie dirba ten pat ir čia kreipiamas į teisingumo teismą. Arba, pavyzdžiui, pažiūrėkime į Boliviją, vandens sektoriaus privatizavimą, kas ten vyksta. Džiaugiuosi, kad Kanados žmonės yra pasirengę ginti tai, kad vanduo būtų viešasis, viešojo sektoriaus atsakomybė. Jie yra pasirengę ginti tai. Aš manau, kad ir Kanados, ir ES profsąjungos turi organizuoti masišką kampaniją dėl viešųjų sektorių, sektorių išsaugojimo, kad būtų užtikrintas valdyma, aiškus viešo sektoriaus valdymas čia, kad nebūtų viskas atiduota į um, verslo rankas. Jie turi teisę apginti savo sektorius. Now. Dėkuoju ponui Higginsui. Toliau kalbės Anna Rosbach. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau daugelį metų ES ir Kanada gerai bendradarbiauja ir todėl tik labai natūralu, kad dabar norime dar labiau liberalizuoti prekybą. Bet vėlgi galbūt ES aparatas yra pernelik grėmėzdiškas bandant sėkmingai baigti dėrybas. Kanada norėtų labiau liberalizuoti priekybą, tačiau manau, kad neturėtume atsisakyti nuorodų į ruomių projektus. Taip pat ir į šiaurės vakarų jūrų kelius. Aš manau, kad tie nauji atsiverintis jūrų keliai yra geras būdas taupyti degalus, sutrumpinti priekybos kelius ir taip pat ir taip pat turėtų būti taikomos konkrečios taisyklės galiojančios tankvailiams. Ponas Meltris, pusantros mintis. Pone pirmininkė, na, pakankamai gėda, kad dėrybų vidurėje dėl laisvos priekybos sustarimo dabar staiga nutekė informacijos, tačiau dabar tarsi priekaištavimą, kad CTR aktą kontekste e, e, Kanada reikalauja, kad JAV pritaikytų savo patentų teisę prie JAV patentų teisės. Ir mm, atkreipiamas dėmesys į privatizavimą ir decentralizavimą ir, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijoms primetamas tam tikros taisyklės. Aišku, prasminga vykdyti platesnio masto viešuosius pirkimus ir taip pat e, kovoti su korupcija. Na, e, pavyzdžiui, vietos e, bendruomenės e, e skundžiasi, kad e, jie negali um, ehm, viešųjų pirkimų metu pirmenybę teikti vietos įmonėms ir turi teikti privalumą ir leisti laimėti koncernams ir tokiu būdu nesižvelgimai socialinius aspektus. Ir po to, kai jau pradedamos bylos dėl žalos atlyginimo, tai tuomet visiškai aišku, kad e, buvo pernelyg mažai pasimokyta pas mus iš ekonominės ir, ir finansinės krizės ir pernelyg pačiai žengiama liberalizmo uh, keliu. Ir neretai reginama, kad ES taptų e, e, atsparumo globalizacijos procesams bastionu ir manau, kad čia reikėtų labiau bendradarbiauti su Kanada. Dėkuoju. Dabar 1 minutė 36 sekundžių ir sutikiu žodį ponui Preda. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, kaip ir kolegos, aš norėčiau pabrėžti, jog ES ir Kanados aukščiausių lygio susitikimas yra labai svarbi proga, kurią turėtume pasinaudoti e, tam, kad sustiprintume savo santykius su šia demokratinė šalimi. Mūsų ryšiai su Kanada yra labai svarbus. E, pirmiausia dėl to, kad mes turime bendrų vertybių bei jau e, gan senas bendradarbiavimo tradicijas. Leiskite Jums priminti, kas buvo paskelbta po ES e, ir Kanados e, aukščiausių lygio susitikimo, e, kuris įvyko Prahoje 2009 m. gegužės mėnesį. Šiame reiškime, pareiškime yra kalbama apie tai, kad mes norime mažinti asmenų uh, diskriminaciją ir todėl siekti atsisakyti, panaikinti vizas visiems ES piliečiams, norintiems vykti į Kanadą. Na, turiu pareikšti, kad e, šioje srityje nebuvo pasiekta daug pažangos, nes Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai vis dar turi gauti vizas tam, kad nuvyktų į Kanadą. Bet to neseniai buvo atnaujintas vizų režimas Čekijai. O tuo tarpu visus ES valstybės narės panaikino vizas Kanados piliečiams. Tai yra nuseklumo klausimas. Nes uh, Kanada panaikino vizas Kroatijos piliečiams. Tačiau kažkodėl to nepadarė kai kurių ES valstybių narių atžvilgių. Manau, kad turime reikalauti, kad Kanada padarytų konkretesnės ir realesnės pažangos, naikinant vizas ES šalių piliečiams. Pakaks jų žodžių turime ginti savo piliečių interesus. Nes mano šalis padarė didžiulę, e, didžiulę pažangą nuo mūsų stojimo į Europos Sąjungą. Dėkuoju, toliau kalbės ponia Leichtfried, ponas Leichtenfried. Dėkui, ponė pirmininkė. Man kyla klausimas, kodėl man visada susidaro įspūdis, kad komisija nuolat at atideda tam tikrus dalykus ir nenori e, įtraukti parlamento. Taip, pavyzdžiui, atsitiko ir dėrybose su Kanada dėl laisvos prekybos sustarimo. Noriu pritarti to, tų kolegų kritikai, kurie teigia, kad yra tam tikrų įtarimų. Ypač čia pritarčiau ponui Higginsui, jis labus. Taip, mano manimu, prekybos susitarimai yra naudingi tuomet, kai jie duoda naudos abiejų pusių žmonėms o ne tuomet, kai jie pasitarnauja beveik vien tik tais pavienių didžiųjų koncernų interesams. Na ir kai gaunamos ma, informacija, kad e, tokio sustarimo kon, tekste reikalaujama, kad būtų dereguliuojama ir privatizuojamas tokios rytis kaip švietimas, sveikatos apsauga ir panašiai, tai man staro įspūdis, kad toks sustarimas pasitarnaus nedaugeliu koncernų interesams ir darys žalos daugybė piliečių. Ir manau, kad parlamentas turėtų prieštarauti tam. Antras dalykas. Kanada yra senas partneris ir kai su tokiu senu partneriu susitinkamama dėryboms, tai galbūt reikia kalbėti ir apie tokius nelabai malonius dalykus. Ir pavyzdžiui, reikėtų atvirai kelti ruonių medžioklės klausimą. Ir aš manau, kad reikėtų aiškiai nušviesti ES poziciją ir tam, kad būtų ieškama sprendimų, kaip išvengti ruonių žudimo. Dėkoju poniui Nuilechtfridui. Dėkuoju. Toliau žodį sutikiu ponai Marianesku. Dėkuoju, pirmininkė. Mano kolegas Sebastianas Būdu negalėjo atvykti į Strasbūrą. Todėl aš kalbėsiu jo vardu. 39 milijonai ES piliečių turi gauti vizą tam, kad nuvyktų į Kanadą. 21 milijonas iš, tų, iš šių piliečių yra Rumunijos piliečiai. Toks e, vizų režimas e, sukuria dviejų rušių piliečius ES, todėl turime šią problemą nedelsdami spręsti. Europos komisijos pirmininkas ponas Baroso praeitame aukščiausio lygio susitikime reikalavo, kad šis, e, ši problema būtų kuo skabiau sprendžiama. Atmestų prašymų gauti vizą uh, skaičius uh, e, pastraisiais metais sumažėjo nuo 16 procentų iki 4 procentų. Be to Kanadoje gyvena nemažai Rumunijos piliečių. Ir man visiškai neaišku, kodėl 2020 metais Kanada panaikino vizas e, šaliai kandidačiai. Uh, ir atkuria vizas kai kurioms ES valstybėms narėms. Mes manome, kad Čekijos piliečiams turi būti taikomas bevizės režimas. Europos parlamentas pareikalavo, kad šis klausimas būtų trauktas aukščiausio lygio susitikimo darbo tvarkė. Susitarimai, kurie buvo sudaryti 2009 m. spalio mėnesį, turėtų galioti. Ir Jei iki 2010 metų pabaigos šis klausimas nebus įspręstas, tuomet turime pasinaudoti e, solidarumo nuostatą. Pone Ašton, jei jūs sugebėtumėt e, išreikalauti iš Kanados e, panaikinti vizas kai kuriems ES piliečiams, tai būtų didžiulė jūsų karjeros sėkmė. Dėkuoju, toliau sutikiu žodį ponui Arsenis. Dėkuoju, pirmininkė. Kanada yra viena seniausių mūsų sąjungininkių. Bendradarbiavame su Kanada nuo 1959 metų. Įvairiose sritise. Kanada pasirašė Kyoto protokolą tačiau pato viešai paskelbė, kad ji neketina e, laikytis Kyoto protokolo reikalavimų. Be to, e, Kanada, Kanada vis labiau teršia aplinką, pirmiausia dėl jos e, taikomo naftos gavybos būdo, kuris kenkia gamtai kur kas daugiau nei įprastinis naftos gavybos metodas. Tokie savo veiksmais Kanada naikina biologinę įvairovę bei borelinius miškus, kurie susiurbė nemažai CO2. Kanada išleidžia 77 e, dolerius vienam gyventojui aplinkosaugai, o Kitos šalis, išsivyščiusios šalis, išleidžia beveik dvigubai daugiau. Taigi turime reikalauti, kad Kanada laikytųsi e, įsipareigojimų prisimtų pagal tarptautinius susitarimus. Ir tik tuomet mes galėsime tęsti bendradarbiavimą su Kanada. Ačiū, pana Arsenis. Pans Miroslavim Kalašek, dviem minutėm. Dėkuojam, pan predseda. Vážený. Ačiū, pirmininkė. Vyriausiai įgaliotinė e, Lediaštin kolegos. Na, 59 metų Kanada yra viena iš mūsų artimiausių ir stabiliausių partnerių. Labai sveikinu tai, kad dabar e, dešiniųjų vyriausybei valdant Kanadoje ekonominė situacija pagerėjo. Prie ankstesnių vyriausybių tai buvo neįmanoma. Kanados dolerio mm, sviravimai yra geras ženklas, jis leidžia padidinti Kanados gyventojų pajamas, pagerinti jų ekonominę situaciją. Pagal priekybos apimtis Kanada yra 11 su 1,7 procento, Kanada pagal, dydį, pagal investicijų dydį yra ketvirta Europos Sąjungoje. Praeitais metais priekybos apimtis sudaro, sudarė apie 15 milijardų dolerių, dar apie 50 milijardų dolerių paslaugų apimtis. Manau, kad tai yra labai gerai tiek Kanados, tiek ES ekonomikoms. Uh, Jean... Ačiū, Žan Brezina. Vážený pane předsedající, paní vysoká. Pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė, Kolegos. Europos Sąjungos mm, bendros, bendrai vizų politikai iškilo pavojus. Pastaruoju metu kai kurių e, ES valstybių narių piliečiams reikia prašyti vizos įvažiavimui į Kanadą. Kanados valdžia Tokiu būdu apėjo ES valdžia, valdžios struktūras, kurios yra atsakingos už bendrą vizų politiką. Valstybių narių galios ES institucijų e, prestižui kyla didžiulis pavojus. Tai yra tikrai beprecedentiniai veiksmai iš Kanados pusės prieš ES kai kurias valstybės narės. Pavyzdžiui, čekų piliečiai labai tikisi, kad komisija imsis ryštingų veiksmų ir apgins valstybių narių teisėtus interesus. Artėjantis vadovų sutikimas su Kanada bus įdėlį proga iškelti šį klausimą, nes situacija tęsiasi per nelik ilgai. Uh, 2009 spalį komisija patvirtino pranešimą, pagal kurį ragino Kanadą atidaryti visų išdavimo e, biurą e, Prahoje e, ir išspręsti vizų klausimą. Kanada padarė pirmą reikalavimą gyvenino, tačiau ne antrą. Spaudimą Kanadai reikia sustiprinti, o nesumenkinti. Todėl raginu Europos komisiją tvirtai pareikalauti to, kas jau buvo pareikalauta, pasakyti, kad mes esame nepatenkinti dėl šių įvykių. Komisija turi pareikšti, kad ji taip pat įves vizų reikalavimą ir um, valstybės pareigūnams ir diplomatams iš Kanados. Tikrai mm, ES valstybės narės nesitaikstys tik tai su tuščiais žodžiais ir mandagybėmis. Um, tikimės, kad e, ponas Baroso e, su savo um, pašnekovų, tai yra Kadados ministrų pirmininkų, šį klausimą išspręs. Kitaip, e, Čekijos piliečių pasitikėjimas ES institucijų efektyvių darbų labai nukenties. Mes labai tikimės jūsų veiksmų. Now is for uh, Mr. Uh, Dabar panas Karas. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, gerbimi ponios ir ponai, kaip ES ir de Kanados delegacijos narys norėčiau pabrėžti, kad tikrai ES ir Kanada sieja bendros vertybės ir tai yra pagrindas plėtojant mūsų visuomenį. Ir manau, kad turime labiau pasinaudoti šiuo bendru pagrindu. Uh, tamprus istoriniai ir kultūriniai ryšiai, o taip pat pagarba multilaterizmui, taip pat e, pagarba jungtinių tautų kartijai yra mūsų bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindas. Taigi turime gilinti mūsų santykius, stiprinti juos, be kita ko, aišku, ir politinių lygių. Na, šiandieną kalbame apie susitarimą ir manau, kad šis susitarimas E, bus sudarytas, sudarytas e, jau remintis nauja sutartimi. Tai žino komisija, skaid, bendradarbiavimo skaidrumas ir parlamento įtraukimas yra prielaida sėkmingam šios tyrimo sudarimui. Kanada taiko išskirtinį vizų režimą mūsų piliečiams iš Čekijos Respublikos, Rumunijos ir Bulgarijos. Tai yra visiškai neprimtinas dalykas. O tai, kad Kanada vis tebe prekiauja ruonių produktais, rodo, kad ne mes turime keistis, o Kanada. Ir vis dėlto manau, kad sudarydami šį priekybą sustarimą su Kanada, mes sukursime didesnę prekybos erdvę nei naftą. Ir aš manau, kad tai leis kovoti su protekcionizmu. Aš manau, kad tai geras signalas, kad kai įvyks svarbus susitikimas Briuselėje, įvyks ir ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas. Mm, tai rodo, jog bendradarbiavimas su Šiaurės Amerikos žemynų šiaurinė dalimi mums yra svarbus ir mes rimtai žiūrime į partnerystę. Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Roitovai. Prašau. E, děkuji. E, paní vysoká představitelko. Děkuji. Pane vyriausiai galiotinė, aš norėčiau priminti Jums, kad Vizų reikalavimai, kurie yra taikomi Čekijos, Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams, yra silpnoji mūsų bendarbiavimo su Kanada vieta. Kanada turėtų sugriežtinti prieglupščio teikimo politiką. Pone Aštun, Ar jūs perspėjot Kanadą, kad mūsų netenkina jos nustatyta 2013, nustatytas 2013 metų terminas prieglašio politikai reformuoti? Visų klausimas turėtų atsidurti susitikimo darbo tvarkės viršuje. Kitaip Europos parlamentas e, neratifikuos susitarimo su Kanada. Nes mums yra visiškai nepriimtina, kad ši šalis taiko išskirtinį režimą trims valstybėms narėms. Mes reikalavome, kad Kanada kuo skubiau reformuotų savo prieglopšio politiką bei panaikintų vizas 50 milijonų ES piliečių. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar periname prie procedūros, prašau žodžių ir pirmasis kalbės ponas Silvestris. Io penso che la discussione e il dibattito di quest'Aula diano grande forza alla sua azione in vista. Pane komisarė, manau, kad e, iš šiandien vykusių svarstymų jūs supratote, kad mes skirsime daug dėmesio susitikimui su Kanada, nes visi suprantame, kad mūsų santykiai su Kanada, mūsų partnerystė yra labai svarbus dalykai. Mes turime bendrų vertybių, Kanada yra demokratiška šalis ir todėl mums reikia turėti strateginius santykius su šia šalimi. Tačiau kartu debato metu buvo išsakyti ir, išsakytas ir susirūpinimas dėl kai kurių klausimų, kuriuos jūs turėtume stengtis įspręsti susitikimo metu. Vienas iš tokių klausimų yra abipusiškumo principo taikymas e, laisvo piliečių judėjimo srityje. Aš nesu nei čekas, nei bulgaras. Šių šalių piliečiai kalbėjo jau prieš mane. Tačiau aš manau, kad mano, kaip ES piliečio teisės, yra pažeidžiamos. Pirmkai, jūs mane suprantate. A, pamiršau, kad uh, mano kalba yra verčiama. Man yra visiškai nesuprantama, kodėl ES piliečiai negali laisvai vykti į Kanadą, tuo tarpu, kai Kanados piliečiai gali be jokių kliūčių atvykti į ES teritoriją. Toliau, ruoniai. Mes e, visi esam matę įvairias laidas, e, televizijos laidas apie ruonių medžioklę. Jos sužadina labai daug emocijų, tačiau nemanau, kad turėtume jomis pagrysti savo diskusijas su Kanada. Turime remtis e, sveikų protų pagristais argumentais ir reikalauti, kad Kanada pradėtų taikyti ronių medžioklės moratoriumą. Dėkoju ponui Silvestris. Toliau kalbės ponia Olga Sivelova. Sechvilova. Dėkuoju. Komisijos vicepirmininkė, gerbėjai kolegos. Ruošiantis ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimui, svarbu yra prisiminti vieną iš svarbiausių principų, kuriuo yra pagrįsta ES. Tai yra solidarumas. Solidarumas yra ta vertybė, kurią privalome gerbti visomis aplinkybėmis. Tik tuomet mes neprarasime pasitikėjimo piliečių akise solidarumas turi būti rodomas tuomet, kai e, kokia nors šalis atsiduria sudėtingoje situacijoje. Jau buvo paminėta, kad 2009 metais Kanada pradėjo taikyti vizų režimą e, Čekijai. Čekijos prezidentas bei e, Čekijos vidaus reikalų ministras pareikalavo, kad šis klausimas būtų įtrauktas į susitikimo darbo tvarkę. Nemažai ekspertų grupių išsakė savo susirūpinimą dėl šio, taip pat susilaukime palaikymo ir iš, ir iš įvairių valstybių narių. Tačiau klausimo sprendimas yra įstrygęs. Mes vis dar laukiame, kol Kanada pakeis savo prieglopšio suteikimo reglamentą, o jį ketina tą padaryti 2013 metais. Jei nespręsime šios problemos, tuomet ES institucijas ištiks pas, e, piliečių pasitikėjimo krizė. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Kris Deivis. Ačiū pirmininkė, aš tikiuosi, kad aukščiausio įgaliotinė pasveikins e, kanadiečius e, dėl jų diplomatijos įgūdžių, nes mes galėtume iš jų pasimokyti. Nes jie neseniai konferencijoje, kuriame buvo kalbama apie uh, išnykstančias gyvūnų ir aug, uh, augalų rūšis, kanadiečiai su, uh, uh, sutrikė savo jėgas su japonais ir sugebėjo užsikovoti savo poziciją. Mes labai dažnai kalbame patys su savimi, o ne su kitais, ne su savo partneriais. Japonija ir Kanados sąjungininkė kelis mėnesius e, vykdė labai intensyvų diplomatinį darbą tam, kad uh, užsitikrintų, kad jos poziciją paremtų kitos šalis. O tai, ką mes darom, yra silpna. Aplinkosaugos komitetas pasakė, niekada ne, neturėtų tokie įvykiai pasikartoti. Tačiau mes matome, kai jie kartojasi iki uh, e, nulatos visame pasaulyje turime pasinaudoti vis, visų ES diplomatijos potencialų, tam, kad galėtume teisingai išnaudoti uh, savo turimus išteklius ir kad mums į paširdžius niekas daugiau negalėtų sudu, suduoti smūgio į paširdžius. Mair. Dėkuoju, ponė Deivis. Dabar žodis ponui Barmairiui. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį labai sudėtingą problemą susijusią su nematerialiu teisų įgyvendinimu pasak e, Kanados vieno profesorius kritiško balsų, reikia iš es... dėl šio e, sustarimo reikės iš esmės peržiūrėti Kanados e, patentų teisę ir tokiu būdu apribojamas tiek Kanados suverenumas, tiek ir gebėjimas ar galimybė naudoti savo patento ar intelektinę teisę. Lygiai tas pats pasakytina yra ir apie filmų teisų gyvendinimą. Na ir čia taip pat reikėtų atsižvelgti ir internetą, nes e, būtent dėl interneto labai sudėtinga užtikrinti nematerialių gerybių apsaugą internete be tarptautinių sustarimų. Taigi reikia rasti tarptinį kelią. Taip, iš vienos pusės nematerialių teisų apsauga, o iš kitos pusės taip pat ir užtikrinti baudžiamą persikimą internete. Taip pat reikia nepamiršti, kad Kanados teisinės tradicijos bei teisinė sistema yra kitokie nei pas mus, tačiau linkiu Jums sėkmės darybose. Dėkoju, ponia Obermairi. Ir dabar žodis ponui Rubiš. Dėkoju, ponė Pirmke, gerbiama komisarė, gerbiamas ponės ir ponai. Na, manau, kad svarbiausia yra ginti smulkaus ir vidinio verslo teisės, nes ekonominės krizės akivaizdoje du trečdėlį visų dirbančiųjų ir 80 procentų visų mokestinių įplaukų yra iš smulkaus ir vidinio verslo. Todėl labai svarbu, kad viešieji pirkimai būtų formuluojami taip, kad smulkus ir vidinis verslas gautų šansą laimėti tuos viešosius pirkimus. Taip pat turime suformuluoti techninius reikalavimus, kurie turėtų būti traukti į šį sustarimą ir juos būtų pakankamai atsižvelgta. Čia manau, kad PPO, su PPO yra susitarimas, kad sudarant laisvos prekybos sutarimus būtų atinkamai atsižvelgiama ir į Dohos raundo nuostatas. Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Silvanai Tikao. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Aviacijos transportas yra labai svarbus dalykas tiek ES, tiek ir Kanadai. Juk čia kalbame tiek apie asmenų, tiek ir apie prekių gabenimą. 2009 metų gruodžio 28 dieną buvo pasirašytas atitinkamas sustarimas, o taip pat ir Pragoje 2008 metais. 2009 metais sudaryti sustarimai yra svarbus aspektai. Pirmasis sustarimas yra laikinas ir jis galios tol, kol uh, įsigalios antrasis, kuris kol kas dar nenotifikuotas. Antrasis sustarimas nėra laikino pobūdžio. Uh, Taigi dėl aviacijos sektoriaus ir atitinkamo bendradarbiavimo tarp ES ir Kanados turėčiau klausimą. Norėčiau sužinoti, kada įsigalios šie bus tyrimai tarp ES ir Kanados skirti aviacijos transportui. Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Fionai Al. Ally, but the EU Kanada yra glaudi partnerė, sąjungininkė, tačiau ES irgi turi būti tvirta. Kanada, pavyzdžiui, trukdė Kopenhagos daryboms vykti, taip pat neramina naftos gavybos iš smėlio technologijos, kaip pasir ir Tratimir minėjo, nes tam reikia daugiau energijos nei pagaminama, nei, nei išgaunant naftą iš kitų šaltinių. Tai teršia aplinką taip atsirado CO2. Um, Kanados vyriausybė dabar stengiasi susilpninti komisijos požiūrį į um, CO2 matavimus kūro kokybės direktyvos kontekste. Ar jūs sukelsite šio naftos šių naftos gavybos technologijų išnėlio klausimą per diskusijas vadovus tikime. Ačiū poniai Hall. Pone Ashton. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, diskusijos buvo labai naudingos ir vertingos rengiantis vadovų sutikimui. Gerbėmi Europos parlamento nariai aptarė labai įvairius klausimus. Aš pasirūpinsiu, kad komisijos pirmininkas ir tarybos pirmininkas uh, kurie, aišku, vadovaus mm, vadovų susitikimui, būtų visiškai informuoti apie tai, kas buvo išsakyta šiuose diskusijose. Manau, kad tai yra labai naudingas būdas perteikti Europos parlamento narių pozicijas per mane. Štai dėl, dėl kai kurių klausimų aš gal ne viską žinau, dėl oro transporto, pavyzdžiui. Aš dabar norėčiau tik tai mm, kelis pagrindinius aptartus klausimus panalizuoti atidžiau. Bendrai atrodo, atrodo, kad. Mm, gerbiami parlamento nariai išsakė poziciją, jog tai yra labai svarbus e, šalių santykiai ir nežiūrint įvairių trukdžių, mes pripažįstame santykių su Kanada svarbą ir bendras vertybės. Aišku, vizų klausimas ypatinga e, poveikį padarė kai kurių valstybių narių piliečiams, tai jų um, išsakyti įsakyta kritika man visiškai suprantama. Aišku, kad mūsų indėlis, mūsų darbas bus sutelktas į šių klausimų sprendimą. Mes teisingai vieningai siekiame plačių užmojų priekybos sutarimo, Manau, tai teisinga, tai nebus lengva. Ir nuo pat pradžių, kai pradėjau prekybos darybas, tai pripažinau, kad ypač dėl to, kad ES ir Kanados interesai yra labai specifiški. Taigi nebus lengva dėrėtis, tačiau plačių užmojų turi turėti abi pusės. Pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės teisės. Reikia pasirūpinti, kad Kanada taikytų tinkamą tvarką, bet aš žinau, kad jie dirba to klausimu, kad, dirb, kad vyksta diskusijos, kurios yra pozityvios ir konstruktyvios. Ir yra jau judama gerų tempų. Aišku, kad reikalinga interkomitetą nuolat informuoti ir, kaip ponas Robinson pasakė, yra labai um, svarbių interesų sėtinų su Kanada, taigi tą reikia turėti omenyje. Aišku, bus poveikio įvertinimas atitinkamų laikų, parlamentas irgi suvaidins savo vaidmenį, pritardamas arba ne šiam sutarimui, kuomet jis bus galiausiai patiktas parlamentui. Tai aišku, kad parlamento yra labai svarbus vaidmuo šiame procese. Dabar aišku, kad priekybos sutarimas bus naudingas mūsų piliečiams ir labai svarbu, kad būtų užtikrinta, jog vartotojai turėtų geresnės galimybės pasirinkti prekę, kad darbuotojams būtų visos garantijos, kad realiai visos galimybės būtų visoje ES išplėtotos. Dėl smulkaus vidutinio verslo aš sutinku, tai labai svarbi tema. Um, tai viena iš statistikos dalių, kuri man visuomet buvo labai įdomi, kad tik 8 procentai mūsų smulkaus vidutinio verslo iš tikrųjų prekiauja. Ir tik tai 3 procentai prekiauja už ES ribų. Taigi aš visuomet galvojau, kad jeigu sugebėsime tos skaičius padidinti ir sukurti palankesnės galimybės, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje, tai bus labai puikios atsiveriančios galimybės abiem pusėm, abiejų pusių smulkiam vidutiniam verslui. Daug kas iš parlamentarų kalbėjo apie Arktį, apie tai jau nekartą kalbėta Europos parlamente, tačiau aš pasižymėjau, kad tai yra labai svarbus klausimas, ne vien todėl, kad jis yra sėtinas su kitu um, klausimu, um, ką aš jau paminėjau dėl vizų kalbėdama, tai yra klimato kaita, bet taip pat reikia pasakyti, kad, ir, kad Kanada buvo viena iš tų šalių, kurių pozicija galbūt ir neprisidėjo prie to, kad būtų pakankamai daug pasiekta Kopenhagoje. Bet aš manau, kad, aišku, bus dar galimybė tuos klausimus išanalizuoti. Kovo trečią dieną Kanados vyriausybė pasakė, kad ji visiškai remia Kopenhagos klimato kaitos susitarimą. Manau, kad tai yra reikšminga. Tai, ką mes norime padaryti vadovų sutikimo kontekste. Mes norime paskatinti Kanadą siekti didelių tikslų, ne vien tik tai CO2 išlakų mažinimo iki 2010 metų. Aišku, kad yra investicijos jau perkeliamos į mažiau CO2 išmetančias ūkio šakas ir labai svarbu akcentuoti tuos strateginius dalykus, strategijas, e, investicijas į žaliasias technologijas. Bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant švelninti klimato kaitos keliamas problemas. Ir dabar dar trys momentai. E, tai dėl e, bendro vizų klausimo, tai yra labai svarbu. E, čia valstybių narių piliečiai yra atstovaujami per parlamento narius. Aišku, ypatingai trims valstybėms narės tas poveikis yra stiprus. Mes su Kanada dirbame glaudžiai, visi tie klausimai yra aiškiai žinomi. Čia Kanada turi atitinkamai tri, teisės aktus priimti, kad išspręstų tos klausimus. Bet komisija tikrai dalyvaus tame darbe grupę. Antros darbo grupės posėdis įvyko Prahoje, būtent buvo kalbama apie čekiai labai aktualius klausimus ir komisija visiškai dalyvauja. Tačiau pasižymėjau, um, jog uh, visą tą kritiką, kurią išsakė gerbėjami parlamento nariai ir perduosiu tą kritiką, uh, raginimus šią problemą išspręsti kaip galima greičiau, nes tai yra labai reikšmingas dalykas. Tai nėra dvišalis klausimas, tai yra ES ir Kanados klausimas ir taip jį turime išspręsti. Ačiū. Ačiū poniai Ašton. Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijose. Šias diskusijas baigiame. Balsuosime kitoje plenarnėje sesijoje. Dabar noriu padaryti trumpą plenarnio posėdžio pertrauką. Plenarnį posėdį pratesime 7 val. bus klausimų komisijai valanda.